remti Meksiką jos pastangose. Labai ačiū komisarui Patočnik. Taigi galime baigti svarstyti šią rezoliuciją. Balsavimas įvyks, kai aptarsime kitą temą. Dabar galime pereiti prie Pietų Korejos. Ji paskelbė legalę mirties bausmę. Na ir dabar aš suteiksiu žodį rezoliucijos teksto autoriai, Weber, dvi minutės prašom. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Praėjus 13 metų, per kuriuos nebuvo nei kartų įvykdyta mirties bausmės Pietų Korejoje, prieš keletą savaičių šios šalies konstitucinis teismas priėmė nutartį, kurioje pasisakoma už mirties bausmę. E, teismas pareiškė, kad tai yra tinkama bausmė, kad Tačiau tai dažnai naudojamas argumentas. Iš esmės tai reiškia, kad mirties bausmė tampa prevencinė priemonė ir tikimasi, kad nusikaltėlis, žinodamas, jog tokia bausmė gali būti e, paskirta, tarsi e, elgsis kitaip. Tačiau svarbiau yra štai kas. Mirties bausmės įvykdymas yra baigtinis, nėra jokio kelio atgal Prisiminkime, kad šis klausimas buvo labai kontroversiškai vertinamas nuo antikos laikų ir pietų Korejos konstitucinis teismas konstatavo, kad gali būti padaryta klaidų priimant, e, paskelbent nuosprendį. Ir mes manome, kad mes raginame pietų Koreją panaikinti mirties bausmę, laikant Laikantis 1990 metų tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, taip pat atžvelgiant į tai, kad e, Pietų Koreja yra prisijungusi prie įvairiausių tarptautinių sutarčių, būtų tikrai gaila, jeigu ši šalis e, imtų regresuoti šioje srityje. Labai ačiū kolegijai Weber, toliau kolega Martin. Pusantros minutės, prašom. Ačiū pirmininkė Europos Sąjunga ir parlamentas yra pasižymėję savo tradiciją, kad prieštarauja mirties bausmiai, todėl nieko kito negalima padaryti, tik tai apgrastauti dėl Pietų Korejos konstitucinio teismo sprendimo, kad e, mirties bausmė nėra konstitucijos pažeidimas. Tačiau aš manau, kad turime viską žvelgti proporcingai. Sprendimas priimtas tik tai penkių balsų peršvara prieš keturis. Ir nebuvo pasmerktas mirties bausmės naudojimas, tačiau kreipėsi į parlamentą, kad jis turėtų apsispręsti dėl mirties bausmės panaikinimo šioje šalyje. Taip pat žinome, kad Pietų Koreja de facto yra už mirties bausmės panaikinimą, nes mirties bausmė nevykdyta nuo 1998 metų, o 2007 metais Amnesty International Pietų Koreja įvardijo kaip šalį, kuri iš esmės panaikino mirties bausmę. Tačiau Šis klausimas iškyla vėl, kai prisimename, kad didžiosios nacionalinės partijos lyderis Korejoje pasakė, kad tai yra, kad moratoriumą mirties bausmė reikėtų užbaigti ir kai kuriuos e, kalinius nubausti mirties bausmę, jiems įvykdyti mirties bausmę. Tikiuosi, kad šį oportunistinį balsą Pietų Koreja ignoruos ir kad jie iš tikrųjų iš de facto moratoriumą paskelbusio šalimi pakei, e, taps šalimi, kuri iš tikrųjų panaikins mirties bausmę galutinai. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju. Toliau e, kolega Kastler, vieną minutę prašom. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Tenka apgailestauti, kad kai kurios valstybės šiandien vis dar taiko nežmoniškas bausmes už sunkius nusikaltimus arba leidžia tokias bausmes taikyti. Uh, Man atrodo, kad ne vienas žmogus neturi teisės priimti sprendimą dėl kitos, kito žmogaus gyvybės tiek jo gyvenimo pradžioje, tiek pabaigoje. Tai yra barbariškas, barbariška bausmė ir ji neturėtų būti taikoma šių dienų pasaulyje. Jonas Paulius II yra pasakęs, kad jeigu yra įvykdoma bausmė, tai turi būti manoma ir tą bausmę atšaukti, bet jeigu asmo yra nubaudžiamas mirties bausme, tau nieko nebegalima pakeisti. Mes turėtumėm padėti pietų Korejos gyventojams kovoti su šia mirties bausme žmogiškumo vardan ir aš tikiuosi, kad mes vienbalsiai patvirtinsime šį rezoliucijos projektą. Ačiū. Dėkoju, ponai Kessler. Toliau veržyjat. Vieną minutę, prašau. Lors du 4e congrès mondial contre la peine de mort euh, fin février. Ketvirtajame pasaulinėme mirties bausmės kongrese, kuris įvyko e, neseniai Ženevoje, džiaugiamės tuo, kad labai daug šalių panaikino mirties bausmę ir Pietų Koreja atrodė viena iš tų šalių, nes e, ten nuo 97 metų niekam nebuvo paskelbta mirties bausmė, o nesenas šalies konstitucinio teismo sprendimas tikrai mus neramina. Komisija ir taryba mano, jog mirties bausmė yra žmogaus teisų pažeidimas ir tai gali atsliepti mūsų santykiams su trečiosiomis šalimis. Šalies Respublikos prezidentas, kuris pats buvo 91 metais pasmerk, 81 metais buvo pasmerktas mirties bausmiai, turėtų panaikinti e, ją laikydamasis jungtinių tautų sprendimų. Korejoje 59 asmenys buvo pasmerkti mirties bausmiai ir kai kurie iš jų yra politiniai kaliniai. Labai ačiū. Toliau Lochbiller. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Politika dėl mirties bausmės panaikinimo yra labai sėkminga ES išorės santykių politikos dalis, tai paaiškėja vykstant daryboms dėl stojimo, taip pat ir jungtinėse tautose, kur vis daugiau pasaulio valstybių apsisprendžia paskelbti moratoriumą mirties bausmė arba ją visiškai panaikinti. Pietų Korejos Respublika likščiol buvo viena iš tų valstybių, kuri praktikoje netaikė šios žeminančios bausmės, mirties bausmės. E, rezoliucija išreiškia mūsų susirūpinimą dėl Pietų Korejos konstitucinio teismo sprendimo. Šis teismas nusprendė, kad mirties bausmė neprieštarauja valstybės konstitucijų ir dėl to mirties bausmė gali būti vėl taikoma. Dėl to mes kreipiamės į Pietų Korejos vyriausybę ir prašome, kad būtų daroma viskas, kad būtų patvirtintas teisiškai saistantis moratoriumas, draudžiantis įvykdyti e, mirties bausmės. 55, metai, 55 žmonės laukia mirties bausmės mirtininkų kamerose ir jiems reikėtų padėti. Man atrodo, kad Pietų Korejos visuomenė taip pat yra žm... pasisako už tai, kad Pietų Korejos visuomenė yra judėjimas, kurio siekiama panaikinti mirties bausmę ir mes turėtumėm juos paremti. Labai, aiš... Labai ačiū, dabar pasisakys frakcijų atstovai visų pirma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 dviveidiškumo požymis. Yra daug argumentų prieš tai, kad tai būtų vykdomas teisingumas. Svarbiausias argumentas, argumentas yra tai, kad tai yra neatšaukiamas dalykas. Tai yra gautinis, e, gautinė bausmė iš, atimamas iš žmogaus dalykas, kurį vienintelį jis turi, tai yra gyvybė. Tuo pat metu atsakomybė tenka budeliui, kurie gali nubausti žmogų, kuris yra nekaltas. Pietų Korejoje jau seniai nevykdoma mirties bausmė ir tikiuosi, kad šis sprendimas nebus pagrindas naudoti mirties bausmę šioje šalyje toliau. Ačiū, toliau ponia Geringer de Odenberg. Labai ačiū, pirmininkė. Pietų Koreja yra viena svarbiausių mūsų prekybos partnerių ir tai yra šalis, su kuria esame sudarę laisvos priekybos sutartį ir galime patekti vieni į kitų rinkas. Todėl priekybos santykiai yra modelis kitoms šalims. Todėl stebina, kad mūsų skirtumai, kai kalbame apie pagrindinę žmogaus teisės, taip skiriasi. Mirties bausmė turėtų būti uždrausta O tarptautinėje arenoje ES visą laiką pasisakiau tai, kad būtų mirties bausmė panaikinta, taigi mes turėtume pritarti pilietiniam judėjimui Pietų Korejoje, kuris siekia, kad būtų mirties bausmė panaikinta. Tikiuosi, kad padarysime viską, kad šio tikslo pasiektume. Europos parlamentas įgavo naujų galių ir prekybos politikoje, todėl mes galime pareikalauti, kad visi mūsų partneriai panaikintų mirties bausmę. Ačiū. Toliau ponas Zebro, vieną minutę. Panie przewodniczący, gdyby dzisiejsze poglądy na kartę. Panie pirmininkė, jei šiandien išdėstytos mintys dėl mirties bausmės būtų įgyvendintos Nürnbergo teismo proceso metu. Nei vienas iš nacijų nusikaltelių atsakingų už milijonų žmonių mirtis nebūtų buvęs pasmerktas miriop. Kai kas kritik, buvo ir tokių, kurie kritikavo Nürnbergo procese paskelbtas bausmes. Man atrodo, kad turi būti pusiausvira tarp padaryto nusikaltimo ir kalties jei kalbame apie teroristinius veiksmus arba genocidą, kurie buvo, šie nusikaltimai vykdo, buvo vykdomi ir Europai, mums reikia atitinkamos proporcingos bausmės už tokius nusikaltimus. Ir Europos e, protai apie tai kalba, svarsto šios bausmės aspektus. Europa atsisakė mirties bausmės demokratiškų sprendimų, tačiau turime gerbti kitų demokratišką sprendimą ir aš už tai, kad būtų surinktos diskusijos su korejiečiais šiuo klausimu. Labai ačiū. Kolegės Rosbach dėja nėra salėje, taigi galime konstatuoti, kad pasisakė visų frakcijų atstovai. Dabar beliko suteikti žodį kolegai Migalski. Vieną minutę, prašom. Panie Przewodniczący, przepraszam za spóźnienie, zagapiłem się. Pirmininkė, atsiprašau už vėlavimą. Manau, kad neturėtumėme kištis į tokius reikalus. Visų pirma, dėl to, kad Pietų Koreja yra demokratiška valstybė ir jos konstitucinio teismo sprendimas yra teisėtas sprendimas todėl nėra jokios rizikos, kad ši sankcija būtų, būtų taikoma politizuotais atvejais ar plačiai. Tiesiog tai būtų, ji taik, pritaikyta tik žudikui. Taip pat ši bausmė atlieka atgrasančios priemonės vaidmenį. Jei taip yra, Jei tokia atgrasanti priemonė iš viso egzistuoja, tai mirties bausmė yra stipriausias atgrasytojas. Ir todėl manau, kad nei ES, nei ES parlamentas neturėtų kištis, nieko neturėtų komentuoti Pietų Korejos valdžios sprendimų. Labai ačiū kolegai Mikalski. Dabar galime pereiti prie procedūros. Prašau žodžio. Visų pirma, žodis kolegai, kolegai Sonik, prašom. Ze smutkiem trzeba przyjąć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums liūdna matyti Pietų Korejos aukščiausiojo teismo sprendimą. Šis e, sprendimas yra žingsnis atgal palyginti su situacija šalyje, kur nebuvo įvykdyta mirties bausmė jau 13 metų. Nuteistų mirties bausmė yra 57 žmonės ir mes tikrai kritiškai turime žvelgti į aukščiausiojo teismo sprendimą šalis yra ekonominė lyderė regione, ji turėtų būti aiškus pavyzdys ir šviturys kitoms regiono šalims. Moralinė prasme. Taip pat mirties bausmė nėra kliūtis, ji nemažina nusikalstamumo. Dank, Labai ačiū. Toliau kolega Paska, prašom ženy trest smrti je téma ktorá bude živá dovtedy kým sa v ľudskej spoločnosti. Mėly kolegos, mirties bausmė yra ta tema, kuri bus aptariama tiek, kol uh, žmogiškieji pabaisos manys, kad jie gali kankinti žmonės, o visuomenė negali jų veiksmams padaryti galo. Ar tie pabaisos taip pat turi teisę į gyvenimą, kaip ir visi kiti, tačiau Įsivaizduokite, jeigu jūsų keliai susikirstų su tokia pabaisa, ar tie žmonės turi teisę į, į sąžiningą teismą. Konstitucinis teismas Korejoje pasakė, kad mirties bausmė neprieštarauja konstitucinio teismo sprendimams ir viešai tvarkai, o tai, kad politinis elita, elitas atsisakė tos taisyklės, tai nereiškia, kad visuomenė tapo žmogiškesnė ar visi tapo geresni nekaltų žmonių žudimai ne, ne, nesibaigia ir Europoje. Skirtumas yra tai, kad Europos pabaisos neturi bijoti, kad e, jiems bus pritaikyta mirties bausmė, kaip Pietų Korejoje. Aš e, gerbiu mūsų modelį, tačiau kolegos, esu įstikinęs, kad kol prieš primesdami šį modelį kitam, e, likusiam pasauliu turime patys save įtikinti, ar iš tikrųjų tai yra tinkamas sprendimas padarėjams žmonėms. Ačiū, ponia Paška. Paskutinis bus panas, ponia Šerlivka. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, tikrai mus labai liūdina konstitucinio teismo sprendimas. Paskutinė mirties bausmė buvo įvykdyta 1997 metais. Na, dabar konstitucinis teismas priemė sprendimą, kuris, kuriuo teigiama, kad mirties bausmė nepažeidžia žmogaus orumo ir nepažeidžia konstitucijos. Aukščiausiasis teismas pareiškia, kad visuomenė taip pat pasisako už mirties bausmės taikymą. Mus tai labai liūdina, nes Pietų Koreja yra regiono ekonominė lyderė ir dėl to ji turėtų būti pavyzdys ir, ir e, žmogaus orumo bei teisės į gyvybę gynimo srityje. Uh, Labai ačiū. Baigiame spontaniškus pasisakymus. Dabar suteiksiu žodį komisarui Patočnį. Prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbimi Europos parlamento nariai. Kova prieš mirties bausmę yra ES žmogaus teisų politikos esmė. ES mano, kad mirties bausmė yra žiauri ir nežmoniška bausmė, kuri dėja neatgraso nuo nusikalstamo elgesio, o mirties bausmės panaikinimas prisideda prie žmogiškojo orumo pagarbos. Mes pasidžiaugėme pozityviais pokyčiais kovoje su mirties bausme pastaruoju metu. Šiais metais Mongolija paskelbė moratoriumą mirties bausmiai, o per 2009-uosius Burundis togo Junktinių e, valstijų, New Mexico valstija panaikino mirties bausmę. Junktinių tautų generalinė asamblėja neseniai patvirtino pirmąją rezoliuciją, kurioje ragina, valstybės raginamos atsisakyti mirties bausmės, paskelbent moratoriumą mirties bausmiai ir nebevykdyti mirties bausmės. 2008 metų rezoliucijoje Junktinės tautos dar kartą patvirtino šį raginimą. Ir todėl šiame kontekste ES tikrai nusiminė, išgirdusi apie Pietų Korejos konstitucinio teismo sprendimą paskelbtą vasario 25 dieną. Penkiems balsavus už, keturiems balsavus prieš buvo nuspręsta, kad mirties bausmė neprieštarauja to šalies konstitucinėms nuostatoms tačiau žinome, kad šis atvejis susijęs su Korejos konstitucijos aiškinimu. Tai nebuvo politinis sprendimas išlaikyti, susigražinti mirties bausmę. Taip pat atkreipėme dėmesį į mintis ir nuomonės, kurias išsakė trys iš penkių teisėjų, pareiškusių, kad mirties bausmė neprieštarauja konstitucijai. Teisėjas Liken Kok ir teisėjas Miken Ky aiškiai pasakė, kad mirties bausmės taikymas turi būti ribotas ir apsiriboti tik tai kai kuriomis bausmėmis. Ir būtų taikomas tik tai už kai kuriuos nusikaltimus. Uh, ir kad mirties bausmės klausimas turėtų būti svarstomas plat... viešose diskusijose ir kad sprendimą dėl to priimtų įstatymų leidėjas. Nors teismai skelbia mirties bausmę Pietų Korejoje, tačiau ši šalis nevykdo mirties bausmės nuo 1997 metų. Ir šiuo metu nebuvo jokių ženklų rodančių, kad konstitucinis teismas paskelbs tokį sprendimą. Mes raginame teismą laikytis mirties bausmės vykdymo moratorimo. Ir kaip pastebima jungtinių tautų rezoliucijoje, moratoriumas neturėtų būti laikomas galutinė priemonė, o tik žingsniu vedančiu link visiško mirties bausmės panaikinimo. Atitinkamai ES ragina Pietų Korejos nacionalinę asamblėją, kiek įmanoma greičiau imti žingsnių, dėl kurių dėka būtų panaikinta mirties bausmė. Ilgą laiką Pietų Koreja buvo žmogaus teisų srities lyderė Pietų Azijoje. Ir mes tikimės, kad Pietų Koreja dar kartą patvirtins, kad yra įsipareigojusi žmogaus teisų sklaidai ir jų apsaugai. Labai ačiū komisarui Patočnik. Buvo pateikti pateikti penki rezoliucijos projektai. Diskusijos baigtos. Netrukus pradėsime balsavimą. Visų pirma, pradėkime nuo Tilats Šalič rezoliucijos.